hope you will come back. Chers collègues, bonjour. Kolegos, e, labas rytas. E, e, taip pat tiems, kam to dar nelinkėjau, noriu palinkėti laimingų naujųjų metų ir aktyvaus darbo šiam sėdė komitetui. Norėčiau pradėti e, nuo darbo tvarkės patvirtinimo. Jeigu e, niekas neturi pakeitimų pasiūlymų, dėkoju, kad patvirtinate darbo tvarkę. Ir dabar perskaitysiu pranešimus dėl Brexito. E, ir kaip žinote, išstojus Didžiai Britanijai parlamento e, sudėtis pasikeis, atitinkami sprendimai bus, buvo priimti gruodžio mėnesį plenarinėje sesijoje. E, mūsų komitetui e, vis tiek buvo palikti 30 narių, 4 Britanijos nariai iš tos, 2 tikri nariai ir 2 pakaitiniai nariai. Norėčiau dabar jiems išeinant norėčiau padėkoti už jų įnašą šio Europos parlamento gyvenimą, šio komiteto taip pat darbą. Ir labai liūdime, kad jie išstos ir kad ES bus be Didžiosios Britanijos. Ji nebebus tokia pati. Ir norėčiau taip pat palinkėti e, sėkmės jų asmenėme ir profesionaliame gyvenime. Taip pat norėčiau priminti Jums, kad ponė Isumina Kamitsu kuri yra e, jungtinių tautų e, sekretorė atsakinga už ginkluotės klausimus, e, dalyvaus ekstraordinarinėme specialiame šio, šio komiteto posėdėje sausio 27 dieną ir su ponia Kamicu galėsime diskutuoti apie brandulinio ginklo neplatinimo klausimus ir susijusius aspektus. Taip pat pereinu prie trečio punkto ir e, ankstesnių posėdžių e, protokolų, jeigu nieks neturi jokių pastabų, laikau, kad patvirtinta yra jų. Taigi dabar pereikime prie e, ketvirto punkto. E, tai yra e, keitimasis nuomonėmis dėl karinių iššūkių Sahelyje. Ir išklausysime pono Pulkinin, kuris yra ES e, generalinio štabo, generalinio štabo vadovas. Taip pat e, kalbėsime su ponia Birgit Markusen, kuri yra um, Europos išorės veiksmų tarnybos vykdoma direktorė pavaduotoja, taip pat um, admirolas Xavier Petit iš uh, E, prancūzijos e, kariuomenės ir pulkininkas Ain Rekant iš Estijos, e, kuris yra Estijos karinis atašė Prancūzijoje. Taip pat norėčiau, pristatydama tarti kelis žodžius, 2013-aisiais Prancūzija pradėjo Serva operaciją, nukreipta prieš džigadistus, kurie kontroliavo Malio šiaurėje esančias teritorijas ir taip pat e, grasino užpulti sostinę Balnako, Balako. 2014-aisiais e, tą operaciją pakeitė kita operacija Barkan ir mm, e, Jungtinių tautų saugumo taryba sukūrė MINUSMA kurioje dabar tarnauja 16 tūkstančių žmonių ir ji buvo skirta padėti atkurti valstybę Malyje. Taigi nuo 2013 e, kova su džihadistais pasistumėjo pirmin. Tačiau dabar šios, šie, šie mūšiai ir kovos paplito per penkias Sahelio šalis. Dabar e, Malija vykdoma e, operacija Bahran, joje dalyvauja ne tik Prancūzija, bet taip pat ir Estija ir kitos šalis, Danija pavyzdžiui, taip pat Junktinių tautų misija, kurioje dalyvauja Vokietija. E, taip pat yra dvi ES misijos Malija, kur atstovaujamos 22 valstybės narės. Ir galime įsivaizduoti, kad tiek šalių dalyvauja ir tiek esančių karių turėtų padėti Malio vyriausybei susigražinti e, kontrolę, bet e, nieko mums nepavyksta iš tikrųjų. Iš tikrųjų, Prancūzijos, Prancūzija patyrė daug tragiškų karių žučių. Ir prieš kelias dienas e, buvo suorganizuotas viršūnių susitikimas po Prancūzijoje. Uh, E, kuriame buvo patvir, siekiama patvirtinti, kad e, Šioje susitikime dalyvavo ir Sahelio šalių atstovai, ir e, didžiojo penketo sąjungininkai. Dabar žodį suteiksiu poniai Markuson, kuri pristatys dabartinę situaciją Sahelėje, e, paminės saugumo aspektus ir kaip tarptautinė bendruomenė deda pastangas siekdama stabilizuoti situaciją šalyse. Merci beaucoup, madame la présidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Labas rytas. Ačiū už kvietimą dalyvauti šiame posėdėje. Pristatysiu reikalų padėtį ir analizę sutelksiu dėmesį keletą klausimų. Visų pirma, pasidalinsiu su jumis bendru politinės politinių saugumo situacijos vertinimu ir aptarsiu du svarbius įvykusius susitikimus. Užsienio reikalų komiteto posėdis pirmadienį, kur svarstėme Sahelio padėtį ir, kaip pirmininkė minėjo, po mieste įvykusi susitikimą bei mm, pristatysiu ateities perspektyvas ir išvadas. E, dabartinė situacija. Pirmadienį užsienio, ES užsienio reikalų ministrai svarstė padėtį Sahelyje ir per praėjusius metus vyko gana aktyvios politinės diskusijos taryboje šiuo klausimu. E, gegužės mėnesį buvo visai lėsių susitikimų, užsienio reikalų ministrai susitiko, paskui gynybos ministrai e, taip pat diskutavo tą klausimą ir taip pat vyko vystomo bendradarbiavimo ministrų diskusijos. Šios intensyvios diskusijos susijusios su labai e, liūdnomis naujienomis. Netgi vakar Burkina Faso vyko išpoliai prieš e, civilius, daugiau nei 40 žmonių nužudyta. Jei pa, pažvelgusi skaičius e, e, ir kiek, kokios yra, e, kokie nuostoliai apie virš 5 tūkstančių Afrikos karių žuvo, ir, o civilių apie 4 tūkstančius. Tai labai rimtas saugumo klausimas. Ir žinoma, šios situacijos poveikis jaučiamas ir, politin, ir, ir politinėje srityje. Taigi vyko susitikimas po Taip pat Novšart e, vasario mėnesį vyks susitikimas didžiojo penketuko ir taip pat numatytas aukšto rango pareigūnų susitikimas taryboje e, kovo 26. -ąją. E, toliau, kokia yra mūsų nuomonė ir kokia yra mūsų analizė iš po užsienio reikalų ministrų tarybos susitikimo. Kai sustiprinome savo dalyvavimą Sahelyje, e, taikome integruotą požiūrį visuose sektoriuose. Aš dažnai kalbu apie keturias ašis, o ne vieną - politinis, diplomatinis, saugumo, gynybos, visi atstovai yra čia, humanitarinės ir vystomojo bendradarbiavimo sritis. Kai kurios šalis norėtų, kad būtų ir penktasis e, sektorius ekonominis. Taigi mums labai svarbu išlaikyti integruotą požiūrį, nes situacija vietoje nebus išspręsta. Žinoma, vien tik tai saugumo ir karin, karinėmis priemonėmis yra uh, ir humanitarinė e, sudėtinga padėtis reikia tolesniais veiklos ir čia. Žvelgiant į priekį ir vertinant padėtį, galiu pasakyti, kad mums tikrai reikia koreguoti e, darbo metodus Sahelėje ir apie tai norime šiandien ir pasikalbėti su jumis. Noriu paminėti tris klausimus, e, kuriais reikia didesnio mūsų dėmesio. Tai, taip sakau ir ir atsižvelgdame į užsienio reikalų ministrų diskusijas. Dar kartą pabandėme e, mobilizuoti politinį ramstį, užtikrinti daugiau atsakomybės ir kad nacionalinė vyriausybės taptų tų reformų savininkėmis. Žinoma, tai labai skurdžios šalis, gebėjimai yra menki, bet jeigu žvelgsime į vadovus, e, apie tai galėsime pakalbėti vėliau, politinių lyderių vaidmuo čia yra labai svarbus. Taip pat, vertinant vystomą į bendradarbiavimą, jis turi būti tikslesnis, labiau uh, sutelktas. Taip pat reikia abi, įsipareigojimų abipusiškumo pagrindų. Taip pat reikia reformų tose šalise, uh, e, kad jos e, paremtų mūsų pastangas. Ir Norėčiau pabrėžti, kad dėja krizė yra nauja to regiono e, realybė. Ir mums reikia nuspręsti, kaip reaguojame į tai. Mes iš naujo apmastome veiksmus visose keturiose sritise saugumo, politikos, e, vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarnėje, bet padėtis iš tikrųjų yra ypatinga. Ir vasario pabaigoje didžiojo penketo susitikimas bus svarbus ir jau nuo birželio mėnesio dirbame rengdami integruotą e, požiūrį, integruotą sistemą ir tel, skiriame dėmesį svarbiausioms, silpniausioms sritims kiekvienoje iš penkių šalių. Toliau po susitikimas įvykus, įvykęs praėjusį pirmadienį, pirmininkė apie tai jau kalbėjo. E, toks pat mąstymas e, dėl keturių tų ašių, kurias minėjau, kovos su terorizmu, karinės operacijos, toliau gynybos sritis bei trečia valstybės buvimo atkūrimas bei vystomoji pagalba, kurią turime teikti. Yra daugybė iniciatyvų, bet pamatysite, kad šis bendras integruotas požiūris viską apima ir mes bandome jo pagrindu ir koordinuoti veiklą. Galiausiai apibendrindama, e, nors nu, noriu, kad įvyktų diskusija, noriu pasakyti, kad iš e, užsienio reikalų tarybos, e, ministrų tarybos e, perspektyvos valstybės narės nori, kad būtų aktyvesnis dalyvavimas Sahelėje ir kad jis būtų geresnis, bendrai e, po įvykusio Prancūzijos susitikimo rezultatams pritariama. Ir valstybės narės likosi nuomonės, kad reikia sustiprinto ir išplėtoto bendros užsienio ir bendros saugumo ir gynybos politikos vaidmens ir taip pat e, dar kartą buvo patvirtinta, kad ES laikosi integruoto požiūrio. Kalbu apie tai, kaip mes ES sprendžiame tokias rimtas krizės, nes, kaip jau minėjau, pernelik daug civilių bei karinio personalo aukų jau pa, jos pareikalavo. Taip pat rengėmės kovo 26-osios konferencijai. Šiuo metu vertiname poreikių ir spragų analizę ir saugumo sektoriuje ir manome, kad tai bus svarbiausias e, dėmesio centras, bandant e, užpildyti visas spragas ir parengti tokį poreikių žemėlapį. Ačiū. Kalbėjote apie integruotą į ES požiūrį. Dabar žodis generolui Pulkinen kad jis papasakotų mums apie tai, kaip Europos Sąjunga peržiūri savo strategiją Malyje. 14 tūkstančių Malio karių dalyvavo mokymuose nuo iniciatyvos ten toje šalyje pradžios. Iškilo mandato klausimas, reikės jį koreguoti, kad būtų galima užtikrinti tolesnį malio pajėgų rengimą, ruošimą visose etapuose. E, taip pat, kad visa veikla vyktų kiek įmanoma vietoje ir ypač daug dėmesio skiriant Malio centriniai daliai. Žinome visus maršrutus, bet norėtume generolę Pulkinant suteikti jums žodį, kad jūs papasakotumėte, kokia yra padėtis ir kokios perspektyvos ir koks mąstymas šiuo klausimu. Uh, merci, merci beaucoup, madame la présidente, merci beaucoup. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkuoju už tai, kad pakvietėte mane į šitą posėdį. Tai yra. Plaisir, uh, Ir visada yra malonu susitikti su parlamento atstovais. Ačiū, pirmininkė, dar kartą norėčiau pasakyti, kad aš pasiūlysiu pasidalinti minimis apie įvairius dalykus. Aš esu štabo vadovas kartu, bendradarbiauju ir strateginėje srityje dirbančiais civiliais kolegomis. Ir taip pat mes dirbame kartu su mm, atstovais, kurie dirba Centrinėje Afrikoje ir taip pat misijoje Malyje. Taigi aš pristatysiu, kokia yra situacija ir taip pat pristatysiu mūsų strateginį požiūrį. Aš sutinku su tuo, ką Felicitas pasakė apie situaciją susijusią su ES taikomu integruotu požiūriu. Jis yra ES yra labai svarbus, kadangi karinės pajėgos vaidina svarbu vaidmenį, tačiau uh, to nepakanka, nepakanka pastangų šiame sudėtingame regione. Iš tikrųjų, reikia pripažinti, kad nepasieksime sėkmės e, vystimosi be saugumo ir saugumas taip pat yra neįmanomas be vystimosi. Todėl mes negalime veikti vieni, turime bendradarbiauti su jungtinėmis tautomėmis, tarptautinės organizacijomis Prancūzija ir taip pat su vietos struktūromis. Jeigu pažvelgtume į saugumo aspektą, Okay, I can. Okay, got it. Okay. Tikiuosi, galiu, galiu tęsti. E, žvelgiant iš karinio ir operatyvinio požiūrio, tai šitas regionas yra panašus kaip ir Kenijoje, Sahelėje, Malyje ir Viduržėmio jūros regione apskritai. Todėl mes turime pažvelgti į tai bendrai, galvodami iš to karinio požiūrio, vertinami karinių požiūrių. Nestabilumas džihadistai, kurie vis labiau stiprina savo pajėgas ne tik tai Malyje, bet ir Burkinoje Fasoje, taip pat e, Nigerijoje ir kitose šalyse. Tai labai svarbus aspektas. Kitas nestabilumo aspektas yra tas, kad ir toliau vyksta, vyksta konfliktai Centrinėje Malio dalyje jie yra pavyzdinio pobūdžio, tačiau visi tokie konfliktai turi savo specifinę dinamiką ir todėl labai nelengva e, su jais e, dorotis. Prieš keletą dienų šventėme septynių metų jubiliejų misijos, kuri dirba Malijoje, kadangi jinai buvo pradėta vykdyti 13 metais. Todėl mes su kolegomis pažymėjome šitą mm, datą. Europos vykdymo e, mokymo misija yra tiesiog nevykdomų karinių veiksmų misija. Mes tik tai galime teikti tokią pagalbą ir nevykdyti karinių operacijų. Ir todėl mūsų veikla yra ribota būtent e, tais mokymais. Mūsų vaidmuo yra labiau mokyti, konsultuoti, teikti rekomendacijas. Kaip e, pirmininkaujanti sakė, kad Malyje mes apmokėme maždaug tūkstantį e, kareivių ir šitą mokymo veiklą mes tęsime ir toliau. Tačiau savo veikloje mes vis daugiau dėmesio skiriame rekomendacijoms, kadangi norime, kad galiausiai Malyje būtų sukurtos Malio vyriausybės patvarios karinės pajėgos ir kad būtų sukurta reikalinga karinių pajėgų logistika. Kitas dalykas jau politiniai klausimai, šaukimas į kariuomenę ir kiti dalykai yra tos valstybės prerogatyva. Saugumo situacijai blogėjant prasidė, pasikeitė ir poreikiai. Vis daugiau teritorijų yra okupuojama centrinėje Malio dalyje ir todėl didėja nestabilumo pavojus. O tai reiškia, kad ir mums sunku yra sutelkti dėmesį į pastovų konsultacinį darbą. Mes prisitaikėme savo veikloje siekdami savo konsultacinę veiklą kreipti buktų e, teritorijoje labiau į šiaurius, šiaurę į e, rytinę šiaurės regiono dalį. Tai dėl to, kadangi pasikeitė saugumo situacija. mes galvojame, kaip tas mokymo misijas reikėtų padaryti efektyvesnės, kaip dirbti turint nevykdomuosius įgaliojimus, įgaliojimus ir taip pat bandome atsižvelgti į mūsų strateginę peržiūrą, kuri dabar vyksta, diskusijos vyksta kartu su e, karinio komiteto atstovais Ir atlikdami šitą peržiūrą mes siekiame veikti visoje Malio teritorijoje ir siekiame teikti pagalbą e, apriepdami visas e, Sahelų šalių, š, e, salų valstybės penkias e, pagrindinės Sahelo valstybės ir, ir taip pat labai svarbu, kad Burkinoje Fasoje būtų įdėktas abipusios pagalbos principas. Tai reikalauja mūsų įgaliojimai. Aš suprantu, kad reikia plačių užmojų. Mes turime siekti nuolat dalyvauti šiuose valstybėse, tačiau viskas priklauso nuo uh, valstybių narių noro įsitraukti nuo žmogiškųjų išteklių, nuo to, kiek mes gauname logistinės paramos, kiek mes sugebame mm, pervežti e, pagalbos priemonės, e, medicinos reikmenis. Viskas priklauso nuo valstybių narių įsitraukimo. Pastaruoju metu turėjome problemų telkdami išteklius. O siekiant Maliui teikti veiksmingą pagalbą, mums reikia turėti pakankamai išteklių, taip pat e, sugebėti medicinos įrangą ir e, vaistus transportuoti. Taigi šitie gebėjimai yra labai svarbi, kad mes galėtume taip pat e, perduoti šitą, e, šitos e, dalykus civilinėmis organizacijoms, kurios taip pat teikia pagalbą. Baigdamas norėčiau pasakyti, kad Afrikos žemynas yra labai svarbus mums ypač vakarinėje dalyje Sahelų regionas Jisai reikalauja investicijų, kurie yra labai svarbus ne tik tai Afrikos žemynų gyventojams, bet visa tai yra svarbu ir mums. Nieko mes nepasieksime per vieną arba dvi dienas, tai gali trukti dešimtmečius. Iš politinio požiūrio vertinant reikėtų pasakyti, kad labai svarbu užtikrinti šitam regionui strateginę autonomiją. Mes vietoj šitų valstybių nieko nenuveiksime, todėl mes turime užtikrinti ateinančiais metais, kad šitos valstybės pagal galimybės pačios užsitikrintų savo saugumą, žinoma, padedant strateginiams partneriams. Ir mes sieksime teikti paramą šiuose žingsniuose. Dėkoju, generolė. Dabar žodį suteiksiu admirolui Petį. Manau, kad šis komitetas ypač susidomės išklausys jūsų pasakojimo apie Barkano operaciją. Madame la Présidente, merci pour votre invitation. Je suis euh, ravi et honoré de pouvoir. Dėkoju, labai džiaugiuosi, kad galiu e, pasinaudoti šią progą ir paaiškinti Jums fr Prancūzijos kariuomenės operaciją Sahelėje. Kaip žinote, Barkan operacija e, e, buvo surenkta reaguojant į Sahelio šalių prašymą, taip pat jį pratėse Servalko operaciją. Jie siekiama perimti pasienio ir teritorijos kontrolę taip pat sukontroliuoti teroristinių grupuočių formavimas ir plėtrą. Uh, Mes bandome kovoti su iššūkiais, su kuriais susiduria Sahelio šalis. E, e, to, taip, tos, tie susidūrimai kovos ir neapykanta kyla iš m, anksčiau istorinių buvusių neapykantos e, žydinių. M, Mm, konkurencijos, taip pat e, e, jas kursto e, religiniai visokie įsitikinimai. Šios grupės yra susijusios su Al-Qaeda ir Daesh ir puoselėje pasaulinio džihado idealus. Ir jeigu bus nekontroliuojamos, jos plėsis į pietus, į į Burkina Faso šiandieną yra, paskui Togas gali būti, Beninas, Senegalas ir taip toliau. E, norima sukurti kalifatą, e, iš kurio galima būtų vykdyti operacijas į Europą ar į vidurio rytus. E, jau dabar teroristai destabilizavę yra Sahelio valstybės, jų populiacija, uždaromos mokyklos, nyksta civilinė tarny, valstybinės tarnybos, kaip Burkina Faso pavyzdžiui. Ir e, labai sunku kovoti su tomis grupėmis, nes jos puola e, asimetriškai, neplanuotai, ne, e, neprognozuojamas šis priešas yra, taip pat už, užpuldinėja civilius. Šios grupuotės yra ginkluotos ir jas gerai kontroliuoja e, aukštesnio rango vadovai. Taip pat e, jos užsieima e, nelegalia priekyba, kuri yra endemiška tam regionui. Taip pat jiems labai lengva pasislėpti, ypač centrinėme regione. Tai nėra kaip, kad galima būtų įsivaizduoti viena dykuma. šie, šie teroristai pažįsta teritoriją, todėl gali lengvai ir greitai pasislėpti. Jie vietiniuose kaimeliuose gali gauti pragyvenimo visokiausių e, priemonių, maisto ir gali pragyventi ilgais, slėpdamiesi dikumoje. Ir tokia strategija yra labai veiksminga. Reaguodami į tuos iššūkius e, operacijoje Barkan, e, mes siekiame e, kartu su G5 šalimis, Eilio šalimis kovoti, ginkluotomis pajėgomis kovoti su šiais teroristais, neutralizuojant individus kovojant su jų tinklais, jų vadais. Ir antra, mūsų tikslas yra paremti savo partnerius, kad jie rytoj, gana greitai jau galėtų e, patys susidoroti su, tuo, su ta teroristinė grėsme kad būtų sustiprintos vietos kariuomenės, kurios sugebėtų pasipriešinti teroristų e, išpoliams ir e, džihadistams. Barkan operacija apima dešimt kart didesnę teritoriją nei Prancūzija. Mes, e, mes e, pasitelkėme ketur, daugiau nei 45 tūkstančius karių. Ir Džeminoje yra pagrindinis štabas tai yra labai svarbu, kadangi mes e, galime kontroliuoti, e, kadangi mums padeda e, kontroliuoti centrinės institucijos taip pat ir aviacijos veiklą. Ir todėl mes galime autonomiškai vykdyti veiklą ir iš rytų į, į vakarus, iš šiaurės į pietus judėti iš tos Andžemenos būstinės. Taip pat naudojame e, bepilotės skraidyklės, taip pat organizuojame e, iš ten logistiką ir transportą. Vakaruose, ypač Malyje, e, mes pas, yra du, dvi grupuotės, grupės, būrei. Ten yra sutelkta, pavyzdžiui, šarvuotų automobilių, sraigtasparnių transporto e, sraigtasparnių parkas. Prie mūsų prisijungia estų, britų pajėgos, ypač SH-47 sraigtasparnių tiekia, taip pat ispanų kariai e, padeda mums e, strateginė prasme. Uh, Taip pat vokiečiai prisideda vykdydami kelis kartus per savaitę teritorijoje skrydžius. Taip pat e, Danai yra mums suteikę du sraigtasparnius. JAV irgi strateginės e, ir žvalgybos e, mums teikia paramą. Aš kalbu apie tiesioginę paramą operacijai Barkan. Mūsų ryšiai taip pat e, yra pas... Mes puoselėme ryšius su visais, e, visais kariais, visomis pajėgomis esančiomis e, toje vietovėje. Ir mūsų pagrindinis tikslas yra neutralizuoti teroristus. Ir dabar mes mobilizavome labai kritinę masę karių toje zonoje, ypač Šimalio centre, taip pat arčiau prie, prie Nigerio. Ar, Liptako, Gurma zonose. Tai reiškia, kur susieina trys sienos e, - Mali, Burkina ir Niger, Nigerio. Ir čia e, būtent ir sutelktos mūsų pagrindinės pastangos šiandieną. Kaip jau buvo e, sakyta, viršūnį susitikime po mūsų prezidentas nusprendė sustiprinti šią karinę operaciją, kadangi, kaip žinote, teroristai ir toliau e, vykdo išpolius, plečia savo veiklos teritoriją į pietus, į Burkina pusę. Todėl mes nusprendėme e, dar papildyti savo pajėgas keliais tūkstančiais karių ir taip pat kartu su Europos šalimis bus sukurta speciali darbo grupė Takuba ir tai mums leis padėti Malio e, institucijoms e, kovoti su teroristais Liptako regione. E, jie yra būtent arti prie tos trijų valstybių sienų sankirtos. Ir tęsiant mūsų darbo metodų apžvalgą, mes dirbame simbiozėje su uh, Minuzmos pajėgomis, taip pat Sahelio didžiojo penketo pajėgomis. E, tai e, mums padeda geriau kontroliuoti teritoriją ir vykdyti Barkan operacijos veiksmus. E, tuo pat metu siekiant nu, nuginkluoti, kaip galima labiau šias teroristų grupuotės. Ir tas bendradarbiavimas su jungtinėmis tautomis yra būtinas, kadangi, e, kadangi teritorija labai didelė ir tie 400, 4500 prancūzijos karių vieni nieko negali padaryti. Negalėtų vieni nieko padaryti. Ir e, po buvo priimtas sprendimas dar pagerinti tą koordinaciją su jungtinėmis tautomis ir kitomis dalyvaujančiomis ginkluotomis pajėgomis. E, Didysis Sahelio penketas taip pat yra mūsų viltis ateičiai. Tai yra penkios Sahelio šalis, kurios nuo 2014 susivienijo, kad kartu kovotų su terorizmu. Kartu sukūrė bendras pajėgas, kurios irgi įgauna vis daugiau galių Mm, Jas sudaro 5000 žmonių, taip pat vis daugiau operacijų yra vykdoma. Šešios operacijos, pavyzdžiui, nuo 2007 iki 2018, 17 iki 2018 ir jos yra tikrai aukštos kokybės ir atnešia gerų rezultatų. Taigi mes matome, kad tas didžiojo penketo pastangos mm, yra labai didelės, tačiau jiems vieniems vis tiek dar nepavyktų visko padaryti vieniems, nes jiems trūksta įrangos ir kitų gebėjimų ir pajėgumų. Taip pat reikia mokyti, apmokyti ir mm, treniruoti tas helio pajėgas. Mūsų helio draugai e, galėtų būti e, efektyvesni E, gali veikti veiksmingiau, žinodami, kad jeigu jiems prireiks, galės prašyti paramos iš Barkan operacijos, pavyzdžiui, ir pajėgų. Deja, e, Sahelio pajėgos e, kartais praranda labai daug karių, todėl kad dėlse kreiptis pagalbos į Barkan. Ir Jeigu jie nesikreipia pagalbos, tai mums sunku jiems padėti. Ir baigdamas, norėčiau priminti jums, kad ši karinė operacija yra papildoma kitų, iš kitų aspektų, tiek kalbant apie valdymą, tiek diplomatinės, pas, diplomatinės pastangas, čia turiu omenyje, e, kiekvienoje iš dalyvaujančių šalių. Taip pat e, remiamės keturiais ramšiais, kurie buvo patvirtinti po susitikime. Pirmas tai yra karinis ramstis, būtent kova su terorizmu. Antras ramstis tai yra pajėgumų e, tų šalių didinimas. Taip pat yra kiti du ramščiai netiesiogiai susiję su Prancūzijos kariuomenė, taip, tačiau taip pat yra Mm, svarbus. Būtent visomoji pagalba ir pagalba susigražinti valstybėms kontrolę teritorijoje, kad galima būtų išeiti iš šios krizės. Tai tiek ačiū. Merci beaucoup, Amirala. Vous l'avez si... Ačiū, Admirolė. Tarp šalių, kurios veikia Malyje, dalyvavo Barkano operacijoje, minėjote ir Estiją. Ir būtent todėl norėčiau suteikti žodį pulkininkui Rekan, Mm, mums įdomus bus išgirsti apie jūsų patirtį, apie Estijos dalyvavimo toje karinėje operacijoje patirtį mm, iki šiol ir, ir ateityje. Ačiū. Malonu būti, malonu čia grįžti. Prieš keletą mėnesių buvau čia, kalbėjome kit, svarstėme kitus aktualius klausimus. Visų pirma, noriu pasakyti, kad Estija prisideda prie uh, saugumo ir stabilumo Sahelio regione, dalyvaudama tarptautinėse karinėse operacijose. Estija skiria pajėgas Malyje ir dislokuoja jas ten nuo 2013, nuo pat konflikto pradžios, minusma ir kitoje operacijoje. Estijos mm, darbą šiame regione atspindi mūsų indėlis e, į tarptautinės operacijas, net keturias tarp jų Minuzma ir Barkan. Tartautinės operacijas. Estijos parlamentas patvirtino mūsų dalyvavimą ir nusprendė skirti iki 50 e, karinio personalo narių e, Barkano operacijai 2018 gegužę. E, rotacija vyksta kas keturis mėnesius. Pirmą kartą paėgos buvo dislokuotos 2018. -aisiais kalbant apie teisinį pagrindą ir malio kvietimą. Mm, gauna kvietimą dalyvauti Barkan operacijoje, paskui vyko darybos su Malio valdžia. Darybos vyko gana ilgai, bet e, procesas baigėsi e, susitarimu ir todėl tikrai vertiname Prancūzijos e, pagalbą. Mes turėjome, nes prancūzai turi sukaupę nemažai patirties dirbdami Prancūz... E, Afrikos šalise. Estija skirs daugiau dėmesio 2020-aisiais Barkano operacijai. Mes padvigubinsime savo indėlį, ypatingi koviniai daliniai yra parengti dislokacijai ir galės būti dislokuoti nuo vasaros. Estija E, rengėsi dalyvavimui Takuba dar e, grupėje. Pasiruošimas vyksta. E, ka, Estijos karinio personalo bendradarbiavimo su Prancūzijos kariškiais patirtis yra tikrai labai teigiama, jeigu įsigilintume į aspektus. Mūsų paėgos yra dislokuotos gau, turime vieną būrį ir jis vykdo tris pagrindinės užduotis e, - patruliuoja, prižiūri maždaug 20 km teritoriją, taip pat užtikriname e, fizinę apsaugą ir pas mus yra ir greitojo reagavimo e, grupė. Iššūkiai, su kuriais susidurėme, trys, sakyčiau. Visų pirma, klimatas E, tie, kurie turi patirties Afganistane arba Irake, sako, kad lyginant su Malio klimatu tai yra gėlytės, nes pirmą kartą atvykome e, e, rūpiučio mėnesį ir buvo sudėtinga, bet dabar jau, sakyčiau, išmokame prisitaikyti prie kitokio klimato. Antra, be bejonės kalba estams prancūziškai kalbėti nelengva, o prancūzams netai ne paprasta integruotis su estais ir kalbėti, pavyzdžiui, angliškai, bet jau praėjo pusantrų metų mes mokomės ir, ir pasiekėme pažangos. Saveikumo klausimai. Tai nesvarbu, tai yra tai NATO, Europos Sąjunga ir, ir komunikacijų sektoriuje. Pavyzdžiui, Irake, Afganistane dirbame su Junktinės karalystės pajėgomis, buvo iškilę kai kurių e, klausimų ir tai buvo iššūkiai, bet e, tikrai dabar juos visus išsprendėme. Ir dar vienas dalykas. Logistika. Mes esame nedidelė valstybė, neturime oro pajėgų, nes būtų nelengva tai turėti iki šiandien. naudojasi, naudojame Stalino, Stambulo, Bamako, Gau maršrutu, bet po, dabar po rotacijos pirmą kartą bandysime e, Talinas, Stambulas, Jemei, Gau marš, maršrutą. Per Nigerį susisiekėme su Nigerio valdžia, gavome vizas ir bus uh, išbandytas naujas maršrutas. Norime padėkoti Prancūzijai už visą paramą ir mes tikimės, kad padėtis šiame regione artimiausiais metais pagerės. Ačiū. Merci euh, à tous les quatre. Ačiū visiems keturiems kalbėtojams, o dabar galimybė pasisakyti komiteto nariams Arnau Danžon EPP frakcijos vardu visų pirma. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū už tai, kad surengėte e, šį keitimas informacija, galima daug būtų kalbėti, bet aš pasistengsiu kalbėti trumpai. Visų pirma, norėčiau kai ką priminti. Visų pirma, kad e, nėra tokios geografinės teritorijos, kurioje europiečiai ar nacionaliniu pagrindu, ar NATO kontekste, ar Barkano operacijos įgyvendinime, arba su ES vėliava. Niekur kitur tokioje na, karinėme teatre nėra tiek daug e, dalyvaujančių operacijų, o, o, dalyvaujančių europiečių ir karinės galios požiūrių ir personalo požiūriu. Aš tikiuosi, kad visi tai vertina ir suvokia tos zonos svarbą ir ten e, aktualius interesus. Noriu štai ką pasakyti. Praėjusią savaitę Strasbūre vykusiuose diskusijose aš girdėjau pasisa daugybės kolegų pasisakymų, kurie bandė kalbėti apie padėtį vidurio rytuose. E, ir sakė, kad reikia būti labai aktyviems vidurio rytuose, pasislėpus už, Ameriko, už amerikiečių. Jeigu kas dar, dar nori parodyti savo raumenis, galite ateiti, atvykti į Afriką. Ten dar yra tikrai erdvės ir galimybių, nes ten tikrai visi atras ką veikti. Antras dalykas. Apgalėstauju, kad ponia Markusen išėjo. Aš klausiausi E, aš klausiausi išorės veiksmų tarnybos e, komentarų, bet kiekvieną kartą man atrodo štai kas. Sahelio Sahelio regionui skirta strategija buvo parengta prieš devynis metus. 2011 kovo mėnesį taryba, Europos vadovų taryba, 27 be Kroatijos valstybės narės, pasirašė Sahelio strategiją, kurioje yra viskas. Saugumas, vystomojo bendradarbiavimo aspektai prieš 2013 džihadistų iškilimą. Ir mes iki šiol bandome prie to priprastis. Man atrodo, kad bandome iš naujo išradinėti dviratį. Bet jeigu tai padės galų gale ją įsisavinti, na, ką veikėme devynis metus? nes visi pamatiniai elementai dėl saugumo e, plėtotės, dėl, dėl darbo su, su, su vietos personalu, vis, visą tai yra numatyta. Ir mane tai tikrai iš dalies stumiai nevilti, bet aš tikiuosi, kad tai galų gale bus suvokta. Dar vienas pastebėjimas ir pora klausimų. Karinėje srityje jūs viską priminėte. Žinome iššūkių mastą ir kad dėje uh, yra pernelik daug iliuzijų dėl Sahelio didžiojo penketuko gebėjimų, dėl e, mūsų partnerių ten. Vis, kai kas mano, kad tai bus sprendimas. E, vienas iš kalbėjusių generolų sakė, kad iš tikrųjų e, septynis metus buvo treniruojamos malio pajėgos, bet mums nepavyko mes negalime reikalauti, kad Sahelio tos didžiosios penkios valstybės, kurios turi mažiau pajėgumų ir, ir gebėjimų negu mes, veiksmingai, dar veiksmingiau dirbtų. E, nes jos turi daugybę įvairiausių nacionalinių problemų. Kalba eina apie 5000 km teritoriją. Malis, Nigeris, Burkina, Fasas Ir kiekvienoje šaly, šalyje politiniai aspektai, politinės aktualios yra vis kitokios. Ir tai aš nenoriu pasakyti, kad Burkina Faso armijos padėtis yra kažkokia bloga ar net katastrofiška. Mauritanija ir Čadas. Burkina Fasas, Malis, situacija visur yra vis kitokia ir bandymai pasiekti, kad visi bendradarbiautų, tai yra tikrai didžiulis iššūkis ir tai užtruks daug metų. Man atrodo, mes pernelik idealistiškai vertinome viską ir galvojame, kad truputį skirus pinigų greitai bus apmokytas karinis personalas. Taip nėra. Realybė yra kitokia, tai užtruks. Ir kalbant apie politinius aspektus ir politinius vertinimus, visuomoji pagalba skiriama didžiulė visnamoji pagalba toms šalims. Na, kai vyksti į Mali, e, atrodo, kad e, tada visnamoji pagalba e, yra skiriama statybų bumui ir tą bumą skatina ir maitina. Labai skiriasi šalies regionai. Burkina Fasas nesugeba užtikrinti bazinių paslaugų savo gyventojams, švietimo, sveikatos apsaugos, teisingumo. Tai yra e, traši dirba terorizmui. E, Malyje yra lengva žmonės patraukti teroristinės grupuotės, pasamdyti juos, nes balis nesugeba užtikrinti bazinių paslaugų. Tai svarbiausia - užtikrinti bendruomenėms pagrindinės paslaugas. Ir nežiūrint milijardų, kurie ten e, siunčiami ir iš taip, aš sutinku, kad reikia daryti pastangas, tačiau vietos valdžia jų nedaro. Ir kai bandai tai, apie tai kalbėti, to reikalauti, tai apkaltina tave neokolonializmu. Taigi tai yra esminiai politiniai iššūkiai, kurių trumpuoju laikotarpiu neišspręsime, bet valstybė, kur yra priklausoma nuo teikiamos pagalbos tikrai turėtų susitaikyti su tam tikrai su tą pagalbą siejamais reikalavimais. Ir jeigu jos nenori e, kurti kai kurių programų, nes tai netitinka jų vietinės politinės darbo tvarkės, na, negalime taip visiškai su visko susitaikyti. Matau, kad vyksta, e, na, tam tikras bandymas manipuliuoti nuomonę apie europiečius, kaltinti juos neokolonializmu, bet mes teikiame pagalbą tai Afrikos valstybei, jeigu jos nenori arba jeigu ji jos nenori arba ne, nesugeba jos par, panaudoti tinkamai, galima jos nebeteikti, nes malio atvejs yra praktiškai netoleruotinas. Ten e, kai kuriuose regionuose tikrai buvo galima prieš daug metų e, atdėti mokyklą, užtikrinti teismų darbą, bet niekas nesikeičia. Ir tai yra tikrai traši dirba džihadistams, nes džihadistams ten labai lengva veikti. Ir turiu porą klausimų. E, taikos sutartis. E, taikos sutartis, kurių pagrindų vyks e, dislokuojamas karinis personalas. E, man atrodo, kad tos sutartys nefunkcionuoja ir kaip, kaip jos, kaip vyksta jų gyvendinimas, nes stabilizuoti padėti Malyje per čia taip pat reikia. Karinis klausimas. Amerikiečiai paskelbė, kad jie pasitraukė iš Afrikos. Mane tai labai neramina. Nežiūrint tai, kad jų ten buvo netiek jau daug, vis dėlto tai, kai kurie aspektai yra e, labai labai svarbus mums, esminiai baziniai dalykai, kad ir kaip norėtume vis dėlto strateginės autonomijos mes ten dar neturime. Ir tai susiję su tuo e, iššūkiu mastu. Ačiū, Arno Danžo. Dabar žodis ponui Olekui, Suzdemų frakcijos vardu. Dėkui, madam čia. Uh, indeed, the, the question is, is... Dėkoju, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų, šis klausimas labai sunkus. Nesu nusiteikęs labai optimistiškai, kai kalbame apie septyniarių metų laikotarpį. Uh, uh, dalyvauja tiek daug karių, o aukų skaičius iš tikrųjų uh, labai liūdina. Lietuva Somalija e, ir Centrinė Afrikos Respublikoje taip pat dalyvavo keliarius metus, žinau. E, taip pat pažįstu mūsų karį dalyvaujantį Minuzmoje, tačiau mano klausimas yra susijęs su gilesne priežastimi ir populacijos požiūriu į mūsų misiją. Galvoju, kad galbūt reikėtų permastyti savo veiksmus ir pagalvoti, apie kažkokį išsamesnį požiūrį ir paramą. Galbūt reikėtų daryti kažką daugiau. Pakomitetėje kalbėjome apie papildomus išteklius, apie autonominį įsitraukimą kaip europiečiams dalyvaujant karinėje veikloje. Koks būtų jūsų pasiūlymas mums, kaip mes galėtume aktyviau prisidėti ir padėti visų pirma savo kariniu dalyvavimu? Galbūt mandatas yra nepakankamas Europos misijai. Tai yra mokymo misijai. Iš tikrųjų, draugai e, daug ką daro savo iniciatyvą, tačiau po septyniarių metų e, turime daug daugiau aukų ir nuostolių tame regione ir jūs ką tik paaiškinote, kad dabar ateina nauja krizės banga. Tai reiškia, kad mes neradome, nepavyko užmėgsti gerų santykių su vietiniais ir kad mes neturime pakankamai daug gebėjimų sustabdyti šią agresiją. Dėkuoju. Dėkuoju dabar Renew frakcijos vardu Petras Užtrevičius. Dėkuoju. Dėkuoju visiems kas e, pasisakė šio labai e, skubių klausimų. Iš tikrųjų, net per dešimtmetį tas, ta krizė nelabai sumažėjo ir tikriausiai ateityje ji bus tokia pati e, netidėliotina kaip ir dabar. Iš tikrųjų, tai nėra regioninis saugumo iššūkis, tai yra Europos lygio iššūkis. iššūkis. Tik laiko klausimas, kada jis pasirodys ir iškils kitą formą. Ir turės kitokio lygio poveikį Europos lygių. Todėl mm, norėčiau paklausti, koks buvo valstybių narių atsakas po to, kai vyko konferencija e, Ar jūs tikite sulaukti pozityvesnių atsakymų iš valstybių narių, e, žadant prisidėti kariniu saugumo ir kitų e, dalyvavimo aspektų bendroje operacijoje? Kaip jūs į tai žiūrite? Ir jeigu jūsų paklaustų apie tai, kas, ko labiausiai trūksta, kokių išteklių labiausiai trūksta. Ar tai yra žmogiškieji ištekliai, ir čia turiu omenyje e, karinį atsaką, ar materialinę bazę, ko labiausiai trūksta karinėje e, operacijų pusėje. Arno e, iš tikrųjų labai teisingai pastebėjo, ka, apie tai, kad reikia kurti valstybingumo pagrindus. Aš suprantu, kad trūksa tam tikrų bazinių dalykų. Negalima tikėti sukurti kažko apčiuopiamo, kuomet nėra mokyklų e, bazinių sveikatos paslaugų. Tuomet labai lengva manipuliuoti žmo, vietinių žmonių protais. Uh, ir mąstymų. Taigi mūsų vystomoji parama taip pat turėtų būti mm, pakoreguota ir nukreipta į valstybingumo pajėgumų didinimą. Ir tik paskui, praėjus keliariems metams, galėtume tikėtis teigiamų rezultatų ar pokyčių. Kitaip mes tiesiog suksime e, ratus aplink tą pačią problemą ir niekas nesikeis. Taip pat buvo pasiusta stipri žinutė e, pagrindiniuose dokumentuose, kur buvo sakoma, kad visuomenė mažiau priimanti yra. Nežinau, kodėl buvo paminėti būtent prancūzijos kariai, bet buvo sakyta, kad į, į, į juos žiūrima nelabai palankiai. O kaip e, dėl tarptautinių ar jungtinių tautų ar ES pajėgų? Ar ten daugiausia yra tik tai prancūzijos kariai pajėgos, ar visi, už, visos užsienio pajėgos yra mm, priimamos nepalankiai, priešiškai? ir ar tai susijęs su politiniu planavimu kaip nors. Ir galiausiai galbūt galėtumėte labiau, daugiau papasakoti apie prie, priešo pajėgas, kurios kovoja su vyriaus, valstybinėmis pajėgomis ir mūsų pajėgomis. Kas tai yra? Ar, ar jie yra užsieniečiai, ar jie iš tikrųjų yra tie, kurie uh, veikia keliose valstybėse per sienas, ypač kalbant apie Malį, Burkina Faso ir Nigerį. Ar jie tiesiog e, juda per sienas, kirzdami jas, ar tai yra e, genčių pagrindų susibūrusios grupuotės, kas tai yra. Ir paskutinis pastebėjimas, kiek blogėjantį saugumo situaciją įtakoja uh, taip vadinamą migracijos krizę. Ar vietos bendruomenė ir tie kovotojai yra labai įsitraukę į priekybos žmonėmis veiklą, siunčiant migrantus į Europą ir kitur. Tai yra didelis, žem, ž, svarbus pinigų šaltinis. Tai tiek klausimų norėčiau Jums pateikti. Dėkuoju. Merci, je passe la parole à monsieur Basescu. Kal... Kalbės kolega Basescu. Ačiū, pirmininkė. Aš kalbėsiu rumunų kalbą, nors galbūt moku ir pakankamai anglų kalbą. Galbūt vertimas į prancūzų kalbą bus aiškesnis. Aš taip pat auditorumo ataskaitą perskaičiau, susipažinau su ją, susipažinau su mūsų vykdoma veikla Sahelų regione. Ataskaitoje kalbama apie pasirengimą misijoms ir taip pat kalbama apie tai, kaip naudos gavėjos valstybės reaguoja į tą teikiamą pagalbą. Ataskaita yra nepalanki susidaro įspūdis, kad tiesiog mes švaistome savo lėšas ir, ir lėšas. Bent jau taip tokia nu, nuostata susidaro skaitant šitą ataskaitą. Ką padaryti, kad ES misijų naudos gavėjai palankiai vertintų mūsų teikiamą pagalbą, juk mes tiesiog e, naudojame savo lėšas dėdama daug pastangų, o naudos gavėjas nėra tuo suinteresuotas arba nėra patenkintas. Bent jau tokia žinia kristalizuojasi iš audito rūmų ataskaitos. Pirmiausia, mes apie tai turėtume ir pagalvoti, pirmiausia, pagalvoti apie tai, ką naudos gavėjas pageidauja, kadangi Sahelų regionas, kaip generolas pasakė, nenori Mm, ir negali naudoti karinių pajėgų įgyvendinami savo tikslus, kadangi turi tik tai 3,5 tūkstančio kareivių. Ir tiesiog kartais mes negalime primesti savo požiūrių, su tuo turime taikstytis ir ko gero turėtume apsiribuoti solidarumu, rodydami tiesiog e, jį kitoms šalims, kurios dirba šiame regione. Taigi mes turime, turime pasimokyti iš praeities. Kai kurios valstybės galbūt prašo daugiau karinių pajėgumų ir turi, ir todėl galbūt gali labiau įsitraukti į veiksmus šiame regione. Iš tikrųjų, Sahelų regione vykdoma operacija tarsi niekad nesibaigs ir Atrodo, kad mes švaistome pinigus ir nepasiekime jokių rezultatų. Todėl reikia stiprinti diplomatinės pastangas. Ir ne tik. Tiesiog reikėtų naudos gavėjus padaryti savo partneriais. Taip pat reikalinga tinkama karinė ginkluotė Ji yra reikalinga visoms misijose dalyvaujančios valstybėmis ir su tam tikra ginkluote, su mm, medžiaginė įranga mes galėtume tinkamai mokyti vietos karnės pajėgas. Berlyne vyko diskusijos dėl Sofija operacijos, dėl viduržėmio jūros, jūrai vykdomų veiksmų. Atrodo, kad mes iš tikrųjų nelabai norime įsitraukti į operacijas Sahelų salose. Tačiau akivaizdu, kad diplomatinių pastangų tikrai neužteks. Tiesiog diplomatinės pastangos turėtų būti siejamos su tais tikslais, su tuo rezultatu, kuriuo mes norime pasiekti. Pavyzdžiui, Turkija vykdo savo politiką, tačiau ji tiesiog sugeba kažkaip tai įgyvendinti savo požiūrį dėl karinių veiksmų. 500 ar kiek daugiau negu 500 e, kareivių tikrai yra nepakankamas skaičius, turint omenyje Sahelų salų dydį ir todėl mes turime savo politiką, savo požiūrį peržiūrėti, persvarstyti ir taip pat pasikalbėti su savo karinių pajėgų atstovais, kad galėtume suformuluoti patį tinkamiausią šiam regionui mandatą. Aš visada buvau kaltinamas, kai kalbėdavau šią temą, kad neva nesu ekspertas. Tačiau skaitydamas iš auditų to rūmų ataskaitą, manyčiau, mes tokią išvadą tikrai galime padaryti. Ten beveik aiškiai pasakyta, kad pinigai tiesiog yra švaistomi, todėl aš klausiu, kiek dar dešimtmečių leisime ES lėšas vėjais. Akivaizdu, kad kol kas einame netinkama kryptimi, paliekame status quo kuris nėra naudingas Sahelų e, regiono valstybėms ir mums taipogi. Thank you, Madam Chair. Pietas. Norėčiau padėkoti pranešėjams už pateiktą informaciją. Aš iš tikrųjų puikiai suprantu, kad uh, Uh, kad uh, labai svarbu buvo dirbti šiam, šioje, šiame svarbiame regione. Strasbūrė buvo pateikta ataskaita dėl bendros saugumo ir gynybos politikos uh, veiksmingumo. Tiesiog aš norėčiau pasiteirauti apie šitą ataskaitą. Ką Jūs manote apie 35 punktą? kad e, nepriblokščiau jūsų šiuo klausimu, tiesiog pacituosiu, kas ten yra parašyta 35 punkte, po to, kai ataskaita buvo patvirtinta Strasbūrė. Ten yra sakoma, kad Europos išorės veiksmų tarnyba nesuformulavo kriterijų, pagal kuriuos būtų galima vertinti Nigerija ir Malija įgyvendinamų misijų veiksmingumą. Ir misijų veikla nebuvo uh, subalansuota ir netitiko kriterijų. Taigi, norėčiau paklausiu, ką Jūs manote apie šitą patvirtintos praėjusį ketvirtadienį ataskaitos punktą. Dabar kalbės kolega Volės. Dar palauk. Ačiū. Iš tikrųjų, jūs pristatėte labai platų vaizdą ir man susidarė įspūdis, kad nors prieš keletą metų buvo sukurtos įvairiausios strategijos, vis dėlto niekas negerėja. Ir jau kuris laikas supratau, kad mes tą patį darome nuolat ir laukiame visko tokių rezultatų. Todėl norėčiau paklausti, ar jūs nemanote, kad kariniai sprendimai yra įmanomi, ar reikalingas kitoks požiūris? Jeigu aš teisingai supratau, tai tos valstybės yra tokios silpnos ir pažeidžiamos, ir tai yra puikiai dirba klestėti džihadistams. Ir jeigu šita situacija yra tokia, jeigu skurdas vis didėja, tai ar ir toliau nebus sunku jums pasiekti tikslų be karinio įsikišimo. Yra labai daug klausimų, aš pati norėčiau kai ką pakomentuoti ir pratesti kai kurias užduotus klausimus, pavyzdžiui, dėl to, ko trūksta UTM misijai Malija, kad ji būtų veiksmingesnė. Ar e, trūksta personalo, ar tai mandato klausimas, arba gal svarbus yra gebėjimai teikti, ap, apginkluoti įrangą, teikti įrangą e, kariams, kuriuos mokome. Ir, ir, ir kaip užtikrinti, kad ta taik, galbūt reikia panaudoti taikos priemonę, ES taikos priemonę. Ir kokios valstybės e, neseniai išreiškė dali, norą dalyvauti toje misijoje. Aš savo ruoštų norėčiau E, paklausti apie operaciją Takuba ir noriu paklausti, kokias ES valstybės išreiškė, pozityviai vertino ir išreiškė norą dalyvauti. Taip pat nemažai kalbėtojų kalbėjo apie išorės partnerių vaidmenį toje, toje teritorijoje ir taip pat ES vaidmuo. E, Sahelio didžiosios penkios valstybės e, žinoma, mes suprantame, kas yra įmanoma ir, ir ko reikia. Ir um, iš tikrųjų finansavimas, kaip, kaip konstatavimas, skiriamas, tačiau vietoje, veikiant vietoje yra ir kitų svarbių jėgų, galybių, kurių darbo atvarkė nebūtinai sutampa su musiškė. Ir dabar žodis visų pirma poniai Markusen, paskui poniai Pukne, paskui admirolui Pety ir Taip pat, jeigu norėsite dalyvauti ir kiti, reaguoti ir kitiems. Ačiū. Labai ačiū už aktualius ir gerus klausimus. Pradėsiu nuo klausimo apie strategiją, kuri buvo patvirtinta 2011-aisiais ir kurią dabar peržiūrime. Ir šiandien ir su jumis taip pat apie tai kalbamės ir taip pat e, vyks platesnės konsultacijos dėl jos. Du svarbiausi pokyčiai, kurie įvyks ir kurio, kurios svarstome su visomis susijusiomis šalimis, ta, tos šalis turi suvokti, e, kad ten yra krizė. Čia esantis, e, vienas iš kalbėtų kalbėjo apie krizę Malyje. Burkina Fase vyksta išpolyje čia Mauritanija turi, sprendė savo iššūkius, bet tai yra svarbiausias dalykas ir galiu Jūs patikinti, kad aš dalyvavau įvairiausiose susitikimuose, draugės su vyriausiųjų galiotinių e, ministrų susitikimuose, kur labai aiškiai pasakėme, kad tų šalių vyriausybės privalo įsitraukti, įsijungti. Ir čia pernu prie antro dalyko. Draugės su jomis e, apibrėžiame ir išsiaiškinome, kur yra tos e, labiausiai pažeidžiamos zonos. Jei pažvelgsite į Sahelio istoriją, ten visada buvo regionų, didžiulių regionų, kuriuose e, dominavo klajoklių gentys ir, ir valst, teritorijų, kur valstybės struktūrų netiek daug. Uh, Todėl mes turime draugę su visomis šalimis e, akcentuoti ir saugumą, ir vystomąją pagalbą. Saugumas, saugumo užtikrinimas vienas pats savame nieko neišspręs. Nes vieną dieną gyvenimas vyksta tarsi normaliai, o kitą dieną jau viskas apsivertė. Tai ir kartų klausimas. Kai kurie jauni žmonės e, nusprendžia įstoti į tas e, sukarintas grupuotės, galbūt generolas daugiau apie tai pakalbės. Ir dabar norime daugiau reformų, kad e, vyriausybės tas reformas remtų ir jas gyvendintų ir priimtų sprendimus. Tai bus kovo mėnesio vyksiančios konferencijos darbo atvarkė kuriuose geografinėse zonose reikia nuvykti daugiau saugumo, humanitarinių požiūrių, taip pat teikiant vystomąją pagalbą. Turime pasiūlyti alternatyvą tuose regionuose gyvenantiems žmonėms, kad jie galėtų išgyventi. Buvo konkretus klausimas apie Malio taikos procesą. Paskutinis susitikimas šią temą vyko 19 sausio prieš keletą dienų. Buvo paskelbta, kad tai istorinės svarbos e, susitikimas, nes penkis mėnesius susitikimo nevyko dėl su kidaliu susijusių klausimų. E, bet dabar Alžyro atstovai dalyvavo, buvo penki malio ministrai, nes tai procesas, kur, kur, kuriam vadovauja Alžyras. Taigi vyks, bus vykdoma veikla aplink dalį ir, ir šiaurinėje dalyje. Grįžt grįžtant vėl prie strategijos klausimo ir strategijos peržiūrėjimo. Tai yra svarbiausias prioritetas šiuo metu ir šios diskusijos, kurios vyksta čia, jūsų komentarai, tai ir yra, tai labai svarbu. Galiausiai migracija. Viskas Sahelija. Da, aš dirbau Danijos ambasadorė Burkina Fase ir Nigerija prieš daugelį metų ir daugybė e, aspektų tame regione yra tarpusavį susiję. Su, yra, su migracijos reiškiniu yra susiję ir, ir tam tikri neteisėti būdai, kai, kurie yra žmonių pragyvenimo šaltinis. Ir mes žinome tam tikrus maršrutus. Vieną dieną gabenami ginklai, kitą dieną žmonės. Ir ta prasme viskas tarpusavį susiję. Ir, pavyzdžiui, Mes glaudžiai dirbame su Maliu bei su Afrikos sąjunga, kurdami observatoriją Malyje, kad e, daugiau sukauptume žvalgybos duomenų e, ir informacijos apie maršrutus, apie e, pabėgėlių maršrutus. maršrutus. Bet dabar sprendžiame krizę ir Nežiūrint tai, sakiau, kaip sakiau, integruotas požiūris yra tikrai svarbus. Ilgai kalbėjau, bet ačiū už visus klausimus. Toliau generolas Pulkinė. Ačiū. Bandysiu daugiau kalbėti apie mo ES vykdomas mokymų misijas ir apie JAV e, pasitraukimą. Tai neraminantis dalykas. Saugumo padėtis prastėja. Ir vis daugiau užsienio kovotojų, patyrusių kovotojų atsiranda. Priešininkai perima e, patirtį ir žinias. Mums reikia veikti plačiau Afrikos žemynę. Sekmadienį vyksiu Junktinės valstijas ir tai bus vienas, vienas svarbiausių mūsų žinių amerikiečiams. Nepamirškite ir transatlantinio saugumo, ne, ne, ne vien europiečių saugumo. Bet tą žinę mes turime jiems perduoti kiek manoma greičiau. Tai, ką Birgit kalbėjo apie priešą ir Mes matome, kas, kas vyks ir matom, manome, kad užsienio kovotojai pasieks Sahelį. Netru, pa, pa, pasieks. Dar neturime tvirtų įrodymų, bet jau yra ženklų. Taigi mūsų priešas sparčiai viską įsisavina ir e, ta, jų taikomi metodai, technologija yra tikrai labai pažangus. Jie pasimokė Sirijoje ir Irake. Ir Afganistane netgi. Ir tai, žinoma, tikrai neramina, nes tai e, pakerta pasitikėjimą vietos pajėgomis, kadangi joms labai sunku pasipriešinti tokiam įgudu, tokiems įgudusiems ir patyrusiems džihadistams. Vietos žmonės E, jauni žmonės visiškai nusivylę tuo, kad ne, ne, neranda darbo, jie, jie tampa gerų taikinių džihadistams, samdant naujas pajėgas. Jie elgesi taip, kaip darė ISIS Sirijoje ir Irake. Jie yra patrauklus, jie patraukliai prisistato jaunimui, ir, ir samdymas vyksta. Ir tai, žinoma, tikrai neramina. UTM misija Malija ir perspektyvos. Žinoma, aš sutinku su jumis. Aš suprantu nusivylimą. Pasiekti rezultatai nebuvo pakankamai lemiantys, netvertinant septyniarių metų mūsų darbą, bet žinoma situacija labai pasikeitė per pastarosius keletą metų. Būtent todėl iškilo tiek daug klausimų dėl mūsų mandato ir būtinybės kažką daugiau nuveikti. E, mūsų iki šiol padarytos investicijos yra tikrai geros ir ES reputacija yra labai gera galiu pasakyti, kad mūsų e, tie žmonės, kurie dirba mūsų misijose, yra labai gerbiami ir, ir niekada nebuvo jokių protestų prieš juos. Bet e, šalyje buvo aukų, civilių aukų dėl įvykusių demonstracijų, dėl UTM misijos ateities. ir kaip mes galėtume reaguoti panaudodami ES priemonės. Tai tikrai turėtų būti integruoto ES požiūrio dalis. Sakyčiau, kad e, vertinant šią situaciją Vakarų Afrikoje karinis sprendimas nėra įmanomas, jeigu jis iš vis kur nors yra įmanomas. Mūsų stiprioji pusė yra tai, kad karinę veiklą galime derinti su kita ES vykdoma veikla. nes turime patirties ir ne, mandatas vykdyti operaciją, kuri nėra vykdomoji operacija, yra tinkamas. Jeigu galėtume šiek tiek pagilinti jį, būtų gerai. Svarbiausia padidinti mūsų efektyvumą. E, svarbiausia, kad būtų ištekliai, kad misija būtų tinkamai aprūpinta personalu, kad visa reikalinga pagalba, kurią skiria valstybės narės, būtų kad būtų gerinama ES tiekiama įranga. Ir žinome, kad es taikos priemonė yra galimybė uh, čia siekti pažangos ir aš manau, kad tai tikrai labai ženkliai padidintų, pagerintų mūsų situaciją. Ir, na, Žinoma, žinome, kad viskas turi vykti taip, kaip yra numatyta taisyklėse, laikantis visų procedūrų, kad valstybės narės turi pritarti ir duoti leidimą. Burkina Fasas be bejonės yra šalis, kuria reikia dvišalės paramos ir svarstome, dabar nagrinėjame situaciją ir žiūrime, kaip UTM misija galėtų uh, būti panaudota ir kaip ją būtų galima išplėsti. Ačiū. Generolė admiralė, ar jūs norėtumėte pasidalinti papildomais komentarais dėl Takubo operacijos? Jūs kal, jau buvo kalbėta apie tą Kubo operaciją ir norėčiau pridurti porą dalykų. Buvo minėta, kad Prancūzijos paėgos ir ES paėgos buvo e, prastai priimtos vietinių gyventojų Sahelyje. Noriu pasakyti, kad mūsų paėgos yra vietoje, vykdant Barkan operaciją ir vakarų paėgos e, sulauk, mes sulaukėme puikaus prieimimo iš vietos gyventojai. E, galbūt Twitterio paskirose pasirodė kažkokių žinių, bet tai tikrai neatspindi visų malio gyventojų požiūrio ar nuomonės, jei peržiūrėsime e, politinę darbo atvarkę, žiniasklaidos darbo atvarkę, tai, kas ten pasirodo, pranešimai tie nebūtinai atitinka realybės. E, ir vietos gyventojai, kur, kurie, kurių saugumą mes ir užtikriname, puikiai supranta mūsų užduotį ir misiją. Reikia tikrai daug išminties, kad užtikrintume testinį mūsų darbą, nes kova su džihadizmu yra ilgas reikalas, ne, net ne vidutinės trukmės ir prireiks daugiau nei kelių metų, kol mums pavyks stabilizuotą regioną, nes e, džihad, džihadistinis terorizmas siekia veikti tarptautiniu mastu. Kaip jau sakiau, tai ne tik kariniai aspektai, reikia bendro visapimančio požiūrio. Toliau poreikiai. Ir e, amer, amerikiečių pasitraukimo aspektai, potencialas, kaip tai susijęs su galima teroristų pažangą. E, na, visa karinė parama mums yra. Mums praverčia. O šiandien Sahelija yra nemenka įvairovė vyriausių misijų ir veiklų, veiklos galimybių. Jeigu vertintume politinį ir demokratinį sprendimų prieimimo procesą, kiekvienos armijos galimybės, gebėjimus, yra galimybė į Barkan operaciją įtraukti ir kitus veiksmus prieš teroristus. Reikia logistinės paramos, reikia e, oro transporto, taip pat medicinio personalo, taip pat yra galimybė renkti mokymus ir e, valdyti riziką. Europos valstybių pajėgos turi galimybių, manyčiau, toliau plėsti savo veiklą Sahelėje ir Malyje. Koalicija Saheliui, kurią norime sukurti, tai e, čia bus svarbiausia, kaip pavyks integruoti į vairias valstybės ir kokiu lygmeniu. Jeigu e, jūs, ba, jūs nelabai mėgstate karštį ir nekalbate prancūziškai, tai tuos, tas kliūtis galima įveikti, kaip estai įveikė, yra galimybių visiems ką nors veikti. O kalbant apie specifinius gebėjimus, tai ta, e, ta Kuba operacija, ta Kuba grupė tuo užsiims, mes tikimės, vilėmės, kad yra ES valstybių, kurios e, atsilieps į siūlymus dalyvauti joje Ir e, čia padėsime padėti maliečiams kovoti su teroristais, e, ypač Lipta, Liptako regione, netoli Malio, Burkina Faso ir Nigerio sienos. Kubos ypatingosios pajėgos, specialiosios pajėgos, duvertis taip pat, kaip, kaip, kaip buvo veikta Afganistane, kitose kariniuose teatruose. E, tai, Jie padės išmokti, įgyti reikalingus gebėjimus malio pajėgoms, kad šios galėtų veiksmingai kovoti su teroristai, teroristais. Toliau dėl galimo mūsų jeigu amerikiečiai išvyksta, tai politinis apsisprendimas. Mums dar labiau reiks europiečių pajėgų. Mums reikės uh, uh, lėktuvų, strateginių ir transporto, taip pat žv, e, žvalgybinių gebėjimų, pasitelkiant dronus, pavyzdžiui. Ir mm, tai ta visa papildoma, e, tas papildomas galimybės gebėjimai galėtų būti integruoti į visas karinės priemonės, į visas mūsų pastangas ten. Užbaigdamas trumpai dar kalbėdamas apie priemonės ir atsakydamas į klausimą, kokie yra mūsų poreikiai, ar ko reikia, ar išteklių, ar žmogiškų išteklių, ar kitokių, sakyčiau, e, bendrai visko, visumos. E, vakarų valstybių pajėgos Sahelyje gali būti veiksmingos ir veiksmingai kovoti su tuo e, gana rafinuotu priešu. Reikia kariškių vietoje, karių kurie būtų apmokyti, motivuoti, jiems reikia, jos reikia apmo, aprūpinti įrangą, taip pat reikia vadų, kurie būtų e, apmokyti, pasirengę dirbti ir kurie būtų pasiryžę vesti tuos karius. Ir būtų pasiryžę dirbti. Reikia pasitikėjimo. Pasitikėjimą užtikrina įranga, ekipuoti, mokymai tai viskas apsprendžia ne vien tik finansai. Reikia ne tik žmogiškojų išteklių. Ir to, tas veiksnių derinys ir uh, apsprendžia, ar kunklotos pajėgos bus veiksmingos. Tai aktualu kalbant apie Sahelio pajėgas šiandien. Šus. Dėkuoju. Ar norėtumėte e, jūs ką nors e, pridurti dar? Taip, aš pakomentuosiu. Prancūzijoje, Belgijoje ir Prancūzijoje, jeigu lyginčiau e, su tuo laiku, kai prasidėjo Prancūzijoje diskusija, kad e, Estija prisijungs 2017 metais, e, Europos tautų susidomėjimas, ypač kariniu aspektu, greitai augo. Taigi Mes e, dalinomės informaciją, taip pat teisiniais aspektais, kadangi tai nebuvo vien tik ES, NATO ar jungtinių tautų mandatas. E, tai nebuvo dvišaliai veiksmai. Ir tai sukelia tam tikrų iššūkių. Mes dalinomės visą savo patirtimi, sukauptą veikiant vietoje. Ir esame optimistiškai nusiteikę E, kalbant apie Europos įsitraukimą ateityje į Barkan. E, pone Danžal, matau, kad jūs dar norėtumėte kažką pasakyti. Dėkoju, pone pirmininkė. Taip, aš tiesiog noriu padėkoti ir pabrėžti labai įdomų Estijos žingsnį, kadangi tai yra iš tikrųjų labai europietiškas požiūris, nes visi suprantame, kad e, Estijai Sahelis gal nelabai yra didelis prioritetas. Visi tai suprantame puikiai, tačiau Estija gana žymiai prisideda prie šių karinių veiksmų. Todėl, kad Estija suprato, kad reikia būti visiems laikytis solidarumo su partneriais, taip pat dalintis ir atsakomybėmis kitai, kituose regionuose. Ir man tai iš tikrųjų yra išskirtinis europietiškumo pavyzdys. Taigi labai dėkoju už tai. Antra, dėl OTM e, misijos. Kartais išgirstu, kad kalbant apie e, e, dislokaciją Malyje, na, kartais kyla kalbos barjeras. Malis yra frankofoniška šalis, o daug Europos šalių gyventojų atstovų nelabai gerai moka prancūziškai. Ir šis argumentas man atrodo visiškai pagrystas, tačiau yra problema. Ir aš vėl grįšiu į, į Somalį. Ten yra tos pačios problemos e, kylančios kitiems frankvonams, kurie dalyvauja misijose Somalija anglofoniškose e, zonose Somalio. Taigi tai nėra iš tikrųjų labai pagrystas argumentas dėl kalbos. Ir man atrodo, kad reikia pirmiausia visų pabrėžti Europos solidarumo trūkumą. Taip, aš dabar norėčiau padėkoti mūsų kalbėtojams už labai įdomius pranešimus. Ir kelios minutės trumpa pertraukėlė ir tada pereisime prie, prie antrosios dalies, kurioje kalbėsime apie saugumo klausimus Burkina Fase. Chers collègues, je vous propose que nous reprenions la séance. Je voudrais remercier à nouveau le général Poulkin. Taigi norėčiau dar sėki padėkoti generolui Pulkinenui ir poniai Markusen už tai, kad mums paskyrė visą šį rytą. Ir taip pat prie mūsų per Skype prisijungs ponas Andrew Lebovič, kuris yra Europos tarybos specialusis ekspertas e, užsienio reikalų klausimais ir jie kalbės apie situaciją Burkina Fase. Žinome, kad ši situacija pastaruoju metu blogėja, ypač kalbant apie saugumo aspektus. E, jau vien prisiminkime šio praeitos nakties įvykius, daugybė civilių buvo nužudyti Ir šios skirdynės yra tik vienos iš daugelio. E, taip pat vyksta bauginimai. E, Burkina Faso vis daugiau kaimų e, nebetenka, vis daugiau, daugiau kaimų nebeina vaikai į mokyklą, mokytojai nebemoko jų. Mm, ir tai vyksta sistemiškai siekiant destabilizuoti situaciją. ką tik kalbėjome apie sunkumus Malyje ir visa tai labai greitai persikėlė į Burkina Faso. ES parama, e, visamoji parama jau ilgą laiką teikiama Burkina Faso ir apriepia įvairiausius sektorius, pavyzdžiui, saugumą, maisto saugumą, žemės ūkį, vandenį, užimtumą, viešasias paslaugas, sveikatą ir taip toliau. 2014-2020 daugiau nei milijardas eurų buvo skirta. E, Europos, per visus ES instrumentus. Ir nepaisant viso to, šiandieną Burkina Faso institucijoms nepavyksta susitvarkyti su kylančiu smurtu. Pone Lebovič, jeigu jūs esate prisijungę, tikiuosi, kad taip ir yra, galbūt galėčiau jūsų paprašyti e, e pasisakyti dabar. E, ir padėti mums tinkamai išanalizuoti e, tas priežastis, dėl kurių Burkina Faso šiandieną susiduria su tokiais sunkumais ir e, koks yra jūsų požiūris į perspektyvas šiai šaliai. Taip pat priminsiu, kad šiemet Burkina Faso vyks rinkimai. Dėkoju už kvietimą kalbėti. Šį rytą atsiprašau, kad asmeniškai negalėjau atvykti pas jūs į Briuselį. Ir aš, čia, ir aš kreipiuosi į jūs iš New Yorko. Taigi manęs paprašė e, apžvelgti saugumo situaciją Burkina Fase. Tai yra labai e, e, nesaugus e, laikai. Šią savaitę San Matenga vėl buvo nužudyti civiliai ir 48 valandų gedulas paskeltas 2019 metais. Iš tikrųjų, tų žudinių buvo labai daug, daugiausia nuo 1000 iki 2200 skaičiuojama, kad buvo nužudyta taip pat šimtai kareivių. Ir Saugumo situacija Burkina Fase iš tikrųjų e, nuolat blogėja ir kelia vis didesnį nerimą, ypač prisijungus džihadistų grupėms ir nuo išpolių 2015 ir 2016 metais pradžios. E, šis, ši prastėjanti situacija taip pat yra susijusi su žlugusiu Kampala režimu ir dabar įvairūs vadovai kariai ir ginkluotos pajėgos taip pat e, pradėjo e, įsitraukti į šias kovas. E, džihadistai 2012 perėmė Šiaurės Malį, Al-Qaeda, aktyvi Magrebo šalise. Džihadas vyksta Šiaurės Afrikoje, taip pat iš Burkina Faso yra samdomi ir apmokomi kovotojai. Ir iš pradžių pradėjome veiklą šiaurės. E, e, iš pradžių iš, išpoliai prasidėjo e, pasienyje su Nigeriu. Ir jų lyderis buvo glaudžiai susijęs su Malio džihadistų lyderiu. Jis buvo įkalintas. Vienam vadui žuvus perėmė jo brolis vadovavimą ir uh, dvi pagrindinė, dabar susidarė dvi pagrindinės džihadistų grupės e, veikiančios šiandieną Sahelėje e, - Islamo valstybė ir e, Al-Qaida. Ir nariai vis jungiasi nauri, na, nauji nariai prie šių organizacijų. Nuo 2019 vykdomi buvo išpoliai dženam kovotojai taip pat prisijungė prie tų išpolių. Prieš civilius, aukso kasyklų darbuotojus ir kariškius. Ir visa tai e, sąlygoja, kad ir toliau plečiasi šios veiklos į vakarų pakrantės valstybės. Tačiau šios kovos yra gana vietinio pobūdžio, susikoncentravusios Sahelėje, Vietos milicija yra nuolatinis taikinys, taip pat e, tradiciniai lyderiai, religiniai lyderiai, ypač krikščionių grupės. Šio, šie išpoliai, e, šiais išpoliais siekiama sumažinti valstybinių pajėgų e, veiklumą, taip pat įbauginti visuomenę. Taip pat yra nuolat paplitę, paplitęs, sus, nuolat susidorojama su civiliais. E, formuojasi įvairios savyginos grupės, pavyzdžiui, tradicinių medžiotojų grupės. Ir jos taip pat turi tiesioginius ryšius su, su įvairiais vietos valdžios pareigūnais. Fulani kovotojai taip pat aktyviai reiškiasi regioninėse džihadistų grupėse. Malija, Nigerija, Burkina Faso vyksta ši situacija ir Fulani džihadistai vis, perima vis daugiau e, kontrolės. Ir dabar kyla didžiulė, didžiulis pavojus, kad bus stigmatizuotos visos bendruomenės. Taip, džihadistų e, grupuotės e, kartais kreipia daug dėmesio į Fulani grupuotės tos džihadistų grupės e, subūrė kovotojus iš įvairių etninių grupių. Tačiau stabilumui pavojų kelia ne tik džihadistų plitimas, bet e, ir apie fula, ir, bet taip pat ir fulani grupės ir vietos milicinių pajėgų plėtra. Taigi ne tik džihadistai, bet ir kiti susiję su vietinė politika prisijungia prie tų veiksmų. Pastaruoju metu buvo priimtas įstatymas leidžiantis savanoriams prisidėti ir padėti saugumo pajėgoms, bet tai kelia pavojų dėl to, kad gali būti įprasta šitaip elgtis ir viskas spręsti per smurtą. Jeigu šis įstatymas mm, bus netinkamai gyvendintas, tuo metu Vietos bendruomenės gali tapti dar pažeidžiamesnės ir sulaukti dar daugiau džihadistų išpolių. Taigi šiame kontekste labai svarbu, kad ES prisimintų, jog būtina vykdyti tinkamą politiką ir valdyseną, bandant suvaldyti šią blogėjančią saugumo situaciją. E, po vykusiame susitikime buvo patvirtintos rekomendacijos, įskaitant Prancūzijos ir ES intervencijas, bet reikia ne tik e, apmokyti vietinę saugumo pajėgas, bet taip pat lydėti juos į e, veiksmų vietas. E, tokiu būdu ne tik gerinant apmokymus, bet taip pat ir bandant užkirsti kelią žiaurumams prieš civilius. Malija, Nigerija ir Burkina Faso nepakanka vien tik geriau apmokyti saugumo pajėgas. Burkina Faso reikia e, taip pat užsimti ir e, tuo, kad reikia pakeisti valstybės požiūrių į valdymą. E, reikia visos tarptautinės bendruomenės pastangų, kovojant su šią situaciją, ypač atsižvelgiant, kad šiais metais vyks rinkimai. Ir reikia ne tik atkurti tą valstybę, bet kad ji būtų efektyvesnė, ne tik teikiant paslaugas, bet taip pat ir aktyviai valdant ir geriau, skirtingai nuo praeities valdant šią šalį, kad būtų užkirstas kelias tokių grupuočių formavimuisi. Dėkoju ir dabar lauksiu jūsų klausimų. Euh, euh. Ačiū už e, tokį tikrai neraminantį situacijos vaizdą. Kalbėjau apie, apie Europos Sąjungą ir jos e, dalyvavimą kitose sritise. Dabar kalbėsime apie Europos Sąjungos e, veiklą saugumo srityje, e, veiklą regionuose, Burkina Fase ir taip pat bendradarbiavimą su NATO. E, europiečių netiek daug yra Burkina Fase. Ir dabar žodis poniai Markusen, o paskui generolui Pulkinen. Mus tikrai domina, kaip jūs vertinate situaciją ir kokie yra ES gebėjimai galimybės veikti Burkina Fase, kaip tai padaryti, ką galime padaryti ir kokios yra kliūtis, kurių reiktų tikėtis ir sunkumai, tikrieji sunkumai sunkumai ir ar tikrai būtų e, pri, pri, priimtos, priimtinos e, europiečių paėgos Burkina Fase. Dėkuoju, dėkuoju už pateiktą situacijos vertinimą. Tiesiog norėčiau užsakyti vieną mintį. Susėdama tai, ką išgirdome su etiniais klausimais Burkinoje Fasoje. Iš tikrųjų, labai svarbu suvokti, kad tie vidiniai etiniai konfliktai yra išnaudojami e, kovotojų. Ir be to reikėtų turėti omenyje, kad e, iš esmės keičiasi situacija, klimatas šiame regione ir iškyla daug daugiau problemų ūkininkams. Didelį susirūpinimą kelia ir ES verčia teikti kuo daugiau paramos burkinai fasai. Nors prieš tai mes kalbėdėjome apie Malį dažniau, o Burkino faso šiuo metu reikalauja vis daugiau dėmesio. Prezidentas iš tikrųjų yra išmintingas žmogus, turi labai daug politinės patirties ir todėl labai svarbu suvokti, kokie pavojai kyla šitai valstybei prieš tai, kol darant žingsnius, kad režimas pasikeistų žinoma, vystimosi pagalba, bendradarbiavimas, taip pat ir politinis bendradarbiavimas yra labai svarbus. Nuo 1400 metų mes vieną milijardą esame paskyrę. Taip pat regionalizacijos procesai per šitas mm, pagalbos misijas, kurie yra skatinami, taip pat remiami ir politiškai mes teikiame įvairialypę pagalbą. Tačiau kita vertus reikia atsižvelgti į Burkino Faso specifiką. Šios valstybės finansų ministras yra labai energingas, jie tiesiog, tiesiog sukūrė skubos param, paramos Sahelų regionui planą. Ir tai yra vystimo mosi e, priemonė, kuri, kurią ši šalis pati įsteigė ir numato finansavimą labiausiai pažeidžiamoms zonoms ir teritorijoms. Tai yra vienas iš palankių dalykų, pozityvių dalykų, kuriuos reikėtų paminėti Taip pat reikėtų paminėti apie kitų šalių karinių pajėgų dislokavimą e, rytinėse teritorijose, ypač nacionalinėme parke. Taip pat e, mes padėjome sustiprinti tyrimo tarnybas, taip pat krizės valdymo struktūras ir panašios veiklos esame suplanavę ir periodui po 20 metų iš tikrųjų integruotas požiūris išlieka, kadangi mes sutelkime dėmesį į saugumą, tačiau kita vertus bandome teikti pagalbą ir kitose srityse. Taip pat ir politiniu lygmeniu mes siekime e, išsaugoti dėmesį šiam regionui. Ir vienas konkretus dalykas, kurį norėčiau dar paminėti, kai kalbame apie saugumo sektorį ne viena valstybė yra paminėjusi, kad reikia nepamiršti demokratijos ir teisės valstybės principų. Kaip ir bendradarbiaudami su kitomis regiono valstybėmis mes visada reikalavome, kad būtų dėgiamos žmogaus teisės užtikrinančios sistemos. Šiuo atveju jeigu mes manome, matome, kad gyventojai nėra pakankamai ginami ir saugomi, tai tuomet mes atkreipiame dėmesį į prievolę įtvirtinti žmogaus teises. Politiškai esame nekartai išreiškę nuogastavimą, kad civiliniams piliečiams būtų leidžiama burtis ir užsitikrinti saugumą tuose regionuose, kuriuom, kuriuose jiems kyla ypatinga grėsmė. Humanitarnė situacija. 600 tūkstančiai žmonių yra perkelti į kitas vietovės vien šalies viduje. Tačiau vyriausybė politinių lygmenių suvokė situaciją ir mes turime tam tikrų priemonių padėti jai bendradarbiaujant. Žinoma, yra pakankamai daug darbų, kuriuos galima nuveikti prezidento ir politinių vadovų lygmenių. Ačiū. Generalas, prašau. Ačiū, pirmininkė. Kadangi vyko išsamus keitimasis nuomonėmis. Situaciją pristatė pirmasis pranešėjas. Aš tiesiog pakalbėsiu apie ES karinę pagalbą. Dėl situacijos, saugumo situacijos blogėjimo nuo 2016 metų iš tikrųjų situacija blogėja. 19 metais buvo Burkinoje Fasoje ir Malyje užregistruota daug daugiau įvairių e, įvykių, kurie buvo sutelkti ne konkrečiame regione, iš esmės visa tai paliečia visą šalį. Praėjusią naktį šalies e, centrinėje dalyje vėl buvo įvykdyti kariniai išpoliai. Todėl mes pirmiausia žvelgiame į Afrikos žemyną kaip tokį. E, visada sutelkdom dėmesį į Libiją, į teritorijas už e, Saharos. Visada uh, susidurėme su žmonių gabenimo problema. Tačiau, kaip jau sakiau, mes žvelgėme į šitą regioną kaip į visumą. Bet Nors ir bandome atsižvelgti į kiekvieną atskirą šalį, tačiau mes esame labiau linkę vertinti šitą regioną kaip tokį. Žinoma, e, pabėgėlių problema, e, perkeliami žmonės, jų skaičius nuo 15 tūkstančių padidėjo iki 500 tūkstančių ir tai didina krizę. Islamistai, džihadistai, jų grupuotės ir e, e, Al-Qaidos e, sąjungininkų grėsmė, taip pat Daesh parama yra tos grėsmės, kurios yra būdingos šiam regionui ir regionui už Saharos. Taigi reikia matyti ir tuos papildomus iššūkius, kadangi šitos priešininkų grupuotės yra labai e, veiksmingos, gerai parengtos. Taip pat buvo minėta, kad yra sąsajų tarp terorizmo ir nusikalstamumo. O tai, žinoma, nepadeda E, vyriausybei, tačiau kita vertus reikia turėti omenyje, kad yra e, e, kertami miškai, iškasamas auksas, taip pat dramblio kaulais yra prekiaujama. Visą tai paaština situaciją, kuri yra sudėtinga ne tik tai Malyje, bet ir kitoje uh, sienos pusėje, Burkinoje, Fasoje, Malio centrinėme regione. Žinoma, teroristinė veikla jinai nepaiso sienų. Todėl mes bandome prognozuoti situacijos pokyčius ir iš tikrųjų, jeigu mes, mums nepavyks sustiprinti Burkino na, Fasos e, valdžios struktūrų, tai kyla pavojus, kad šita valstybė apskritai sužlugs. Todėl mes pradėjome teikti papildomą pagalbą mes teikiame pagalbą Burkinai Fasai per G5 platformą pradžioje. Po to štabo karininkų rekomendacija, remdamasis, manau, kad tos patariamosios koordinacinės mokymos mok pagalbos nepakanka, tačiau didinti ją reikia papildomų lėšų learned already from. Uh, from... Be to mes e, iš Malio misijų pasimokėme, kas būtų naudinga Burkinai Fasai. Mokymas, konsultacinė veikla turėtų būti e, vykdoma turint omenyje kokios yra netektys. Kartais netgi 90 procentų pajėgų yra sunaikinama, kadangi jos negali pasipriešinti ir todėl šita e, konsultacinė veikla turėtų būti tokia, kad ji padėtų sukurti uh, tų junginių karinių įgybų gebėjimus apsiginti apskritai, kadangi neturi ginkluotės, neturi e, įrangos ir todėl mes turime pagalvoti, ką ES gali nuveikti papildomai. Jeigu valstybės narės pritarts, tai reikėtų siekti išplėsti mūsų įgaliojimus veikti šioje valstybėje ir reikėtų siekti, kad mes turėtume nuolatinę atstovybę arba tiesiog nuolat būtumėme šioje valstybėje. Ir žinoma, reikėtų sulaukti mm, Burkina Fasos vyriausybės pritarimo. Mano manimu, reikėtų tiesiog dalyvauti vietoje ir būtent būnant vietoje teikti rekomendacijas ir vykdyti mokymus. Dėkoju. Dabar perėsime prie klausimų ir žodį suteiksiu Arno Dažan, EPP frakcijos vardu. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, iš tikrųjų, vaizdas e, yra liūdnas Ir dėja, negalėjome numatyti tokios situacijos. Jau anksčiau situacija buvo mm, trapi ir, ir kilo rizika, kad ji dar blogės. Tačiau dabar mes esame įsitraukę į tokią spiralę, kad turime, būti, e, turime reaguoti užuoti pirmėjimėsi veiksmų. Ir reikia turbūt prisimti tam tikrą atsakomybę. Nors aš mm, mm, Nekalbėsiu dabar apie vietos valdžios institucijų vaidmenį šioje situacijoje. Man atrodo, kad yra didelis tabų tame regione, kalbant apie džihadistų grupuotės, būtent, kad daug vyriausybių, daug vietos institucijų metų metais diskutavo su džihadistų grupuotėmis, kad juos ir tarėsi, kad jie paliktų ramybėje jų šalis. E, Burkina Faso, kaip koks polišinėlis, e, iš tikrųjų su ankstesniu prezidentu irgi e, siekia užtikrintis išsaugoti stabilumą, bandydami susitarti su tam tikromis grupuotėmis. Nesu tikras, kiek, kiek E, šiandieninės situacijos blogėjimas Burkina Faso yra susijęs su vidinė politinė sąranga. Ir nepaisant visko, e, tai nesumažino tų džigadisnių grupuočių ryšto. Kartais, kartais jos yra labai įsiskverbusios į tam tikras bendruomenės, taip pat susijusios su band, prostitiška veikla, neteisėta priekyba. Tačiau jos yra labai ryštingos, turi strategijas ir yra pasiryžusios destabilizuoti tam tikras šalis. Turime minimizuoti šį aspektą. Ir aš galvoju dabar garsiai mastau apie tą nerima kelianti, keliančią sąsają tarptų džihadistų ir mm, politikos ir politinių atstovų. Asita Konko, EKR frakcijos vardu. O dėkoju, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų, e, visada labai e, neramu ir liūdna girdėti šitaip kalbant apie Burkino Fasą ir Sahelio situaciją. Todėl, kad e, aš esu iš ten. Dėkoju labai kad buvo pasiūlytas e, pakeitimas e, dėl Burkina Faso, kuris buvo patvirtintas. Ir dabar tęsiu anglų kalbą. Taigi, turiu du klausimus. Pirmas klausimas, e, poniai Rasmussen. Jūs sakėte, kad yra 600 tūkstančių žmonių, kurie yra perkelti viduje. Ir kad labai sudėtinga tokia situacija yra. Ką turite omenyje? Galbūt galėtumėte šiek tiek patikslinti, koks yra skirtumas. Galbūt mes e, galėtume iš to suvokti, kaip geriau tvark... reguliuoti šią situaciją. Taip pat sakėte apie skurdo poveikį. Gal galėtumėte irgi plačiau pakalbėti, ar yra kažkoks e, skurdo poveikį, pokytis skurdo situacijoje, nes tas skurdas yra labai didelis taip pat e, klimato šilimas prie to prisideda. Ar yra kažkokia sąsaja tarp to ir kaip, kaip kito ta skurdo situacija? Kitas klausimas generolui. Jūs kalbėjote apie pamokas, kurias reikia išmokti e, iš situacijos Malyje. Ir taip, iš savo patirties ir to, ką girdėjau, e, suprantu, kad prancūzai Malija iš tikrųjų yra gana vieniši. Ir šiame parlamente, kai kalbame apie situaciją Sahelėje ar Burkina Faso, e, net atvyko praėjusią savaitę studentų grupė ir vienas paklausė, ar ar yra tinkama, kaip kokiem globėjam ten vykti ir, ir kažką daryti, bandyti jiems padėti. Taigi reikia apie tai pakalbėti. Taip pat reikia pakalbėti apie saugumo klausimą. Mes tik tais kalbam ir nieko nedarome, taip prarandame laiką. Aišku, kad reikia imtis veiksmų, žmonėms reikia pagalbos. Prisimenu, uh, kad anksčiau Burkina Faso buvo sekuliari valstybė ir labai keista, kad dabar ten įsigalėjo e, džihadistinės grupės. Kolega Danžan pasakė, kad tai yra tabu. Ir Europoje yra tabu kalbėti apie džihadistinės grupuotės, bet jeigu nevadinsime vardų tikraisiais vardais, prisimenu, Kamiu pasakė, kad tuo metu niekada neišspręsime tikrųjų problemų. Taigi, kuo greičiau surenkime šią diskusiją. Ir mano konkretus klausimas jums. Kai sakote, kad mes reikia pasidomėti, kaip viską galima praktiškai įgyvendinti. Taip pat, kaip e, galima, kas vyksta su pajamomis iš aukso kasybos, kad jos eina ne tik į vyriausybei, bet taip pat į džihadistams. Ir tai pajamos iš aukso gavybos taip pat sudaro didelę biudžeto dalį. Kaip subalansuoti? E, šios aspektus ir kaip konkrečiai gyveninti taip pat priemonės ir Nigeriją, nes tas kasyklas apsaugoti nėra e, pakankamai lengva, neįsiveliant į pavojų. Taip pat moterų klausimas. Žinome, ką daro džihadistai su moterimis. Matome pa, iš patirties Sirijoje ir Irake, jezidžių moterų patirtimi. Iš tikrųjų, dar situacija nėra tokia bloga, bet ji kelia nerimą. Ką pastebite vietoje dėl šio lyčių klausimo? Dėkoju. Merci. Uh... Ačiū. Renijų frakcijos vardu Petras Užtrevičius. Ačiū pirmininkė. Remiantis visa sutikta informacija, akivaizdžiai sustiprėjo tendencija links destabilizacijos. 19 e, metai buvo kulminacija dėl aukų skaičiaus, išpolių skaičiaus, e, dėl kar, sukarintų grupuočių taikomos taktikos. Ir aš nematau jokių priešingų tendencijų, tai yra jokio silpnėjimo. Todėl man atrodo logiška, kad Burkina Fasos e, prašymas sutikti karinę pagalbą turi būti svarstomas. Pulkininkas Puikinen labai aiškiai apie tai pasisakė. Jeigu neįstosime laiku, jeigu neįsikišime laiku, mes galime tapti šio apgailėtinio proceso dalimi, nes kitais metais statistika gal bus dar prastesnė. Gal dar daugiau priešų įsitvirtins Burkina Fase ir sutvirtins ten savo pozicijas. Jeigu, jeigu kalba neina apie karinę BGSP misiją, kokie kiti variantai egzistuoja? Ar tik tai toliau analizuosime statistinius duomenys, ar galbūt imsimės veiksmų laiku? ir pasiūlysime sprendimus, kurie tikrai reikalingi dabar, kad paremtume Burkina Fasos vyriausybę ir žmonės. Ir padarytume tai ne tik politiniais pareiškimais, reikia veiksmų, nes jeigu nesimsime veiksmų, kokios ar alternatyvos yra. Ačiū. APP vardu ponas Galeris. Um, well... Ačiū vertindamas situacijos pristatymą, e, taip pat išklausė ir televizijos tiltų pasisakančios svečio. Kaip Jūs vertintume bendrą tendenciją, kad vyriausybė galėtų žlugti, e, vertinant šalies administraciją, kokią šalies teritorijos dalį valdž... vyriausybė kontroliuoja. Aš nekalbu vien apie fizinę kontrolę. Ar mokami atlyginimai žmonėms, kurie dirba tokiesniuose regionuose? Ar vyksta bendras e, valstybės įrimo procesas? Jeigu dar kažką galima išgelbėti, atkurti, esant politiniai, reikalingai politiniai valiai ir ištekliams, e, ir pagrindinėje valstybės administracijoje. Ar kad e, tai vyktų, reiktų e, mūsų pajėgų, Europos pajėgų, kad tas procesas vyktų. Taip pat norint atremti džihadistus, kiek, kokių išteklių reikėtų. Ar mes neturime informacijos, kaip galima būtų atkurti tas struktūras ar, ar eliminuoti priešą. Jeigu nežinome, ko reikia, mes negalėsime pasiekti rezultatų, kaip sakė ką tik kalbėjęs kolega. Galime ir toliau analizuoti situaciją ir, ne, ir nelabai Tai nelabai populiari vieta e, siūsti paėgas į Burkina Fasą, bet, na, kitas variantas tiesiog leisti viskam toliau vystyti savaigą ir leisti kitiems užimti svarbiausią vaidmenį toje šalyje. Noriu paklausti, kiek valstybingumo dar yra likę toje šalyje, ką dar galima atkurti. Ačiū. Socdemų frakcijos vardu Sven Mikser. Ačiū, ponė pirmininkė. E, mano klausimas eina tą pačią kryptimį, kaip ir kolegų. Mes e, darome išvadą, kad patirtis tikrai bloga, kad vyriausybė žlunga, džihadistai, teroristai, nusikalstamos grupuotės e, tampa vis aktyvesnės ir taip pat Kalbame apie galimą dar vieną BSGP misiją, galbūt mokymų misiją, iš, kuri būtų vykdoma iš Vagadūgų. Tai netitiktų iššūkio masto. Todėl ar jūs op, turite optimizmo vertindami tokią misiją, jeigu ji būtų sukurta ir ar ji padėtų sukliudyti bendram sustabdyti bendrą situacijos blogėjimą šalyje. Labai sunku būtų patikėti, kad tai padėtų pakeisti įvykių eigą ir užtikrintų šalyje stabilumą. Kokio, apie kokio masto pagalbą kalbame, kokie yra poreikiai, jeigu norime, kad Mm, pasi, pasipriešinti, jeigu norime pasipriešinti valstybės įrimui, kokiam, apie kokio masto pagalbą kalbame. Ačiū. Suteiksiu žodį dar kartą mūsų kalbėtojams, bet dabar kita tvarka. E, visų pirma, generolui Pulkinenui, paskui e, gene, e, poniai Markusen ir paskui e, mūsų kalbėtojų internetu. Ačiū. Puikus klausimai, bet tai nebūtinai reiškia, kad aš turiu e, išsamių atsakymų. Kai kurie mano pastebėjimai buvo pagristi e, dedukcija, kalbant apie nusikalstamumą ir islamo, islamistų grupės. Tokią prielaidą galima daryti, bet tikrai tos sąsojos egzistuoja. Čia remiuosi savo patirtimi sukaupta kitose e, vietovėse. Bet tai gali būti vienas iš paaiškinimų, kodėl padėtis blogėja ir kodėl džihadistai taip staigiai sustiprėjo. tik veikiausiai dėl, dėl mm, paja, įplaukų galimybės. Toliau, ką galėtume padaryti ir kaip galėtume paremti Burkina Fasos vyriausybę ir vyriausybinės pajėgas. E, pažvelkime į, į mūsų mandatą. Jis yra nevykdomųjų operacijų mandatas. Mes turime užsimti ir toliau tik tai uh, mokymo operacijomis, e, būti patarėjo vaidmenyje, nesimti jokių e, karinių veiksmų. Tai tuo skiriasi tos operacijos e, vykdomoji ir nevykdomoji. O remiuosi čia sukaupta patirtimi ir noriu pasakyti, kad mes tikrai žinome, ką reiktų daryti remiuosi e, mokymo misijose sukaupta patirtimi, patirtimi iš Barkano operacijos. Turime padėti valstybei, kurioje veikiame, išplėtoti reikalingas struktūras, nes dabar viskas labai išsisklaidė ir jie susiduria su tikrai e, labai šio, šio laikiškai veikiančių e, E, jie, jie yra, jiems kelia didelę grėsmę šiolaikiškai veikiančios džihadistų grupuotės. Jūsų klausimas, Svenai, yra tikrai labai aktualus. Ką ES galėtų padaryti? Ji galėtų nuveikti daug. Bet sprendimą priimti ir susitarti turi 27 valstybės būtų gerai, jei būtų koalicija. Tačiau man atrodo, kad ES nusprendė žengti žingsnį priekin ir aš nieko negaliu čia komentuoti. Bet žinoma, jeigu galime kažką padaryti ir užkardyti vyriausybės žlugimą, e, tai Panaši situacija buvo prieš dešimtį metų Malėje, kuomet tik Prancūzijos įsikišimas padėjo išsaugoti e, vyriaus, valstybės struktūrą. Turime galimybių priemonių, net humanitarinė intervencija yra įmanoma. Tačiau svarbiausia mums ir ES pagrindas veiklai būtų Burkinabės vyriausybės pripažinimas, nes iki šiol buvo ne, nenoro žengti tą žingsnį. Tai pirma kliūtis, kurią reikia įveikti. Galbūt ES galėtų veikti per negreštosios įtakos ir galios priemonės. Galbūt karinis e, personalas galėtų pasirodyti vėliau. Bet situacija yra tikrai labai sudėtinga ir aš sutinku su, jūs, su jumis visais. Turime, turėtume nuveikti daugiau, taip pat ir užtikrindami saugumą. Europos Sąjunga yra nusprendusi veikti per Europos Sąjungos mokymo misiją. Burkina Fase, kaip, taip pat kaip ir e, elgėmės Malyje. Merci, Madame Markusen. Ačiū, Markusen. Ar vyksta dialogas Burkinoje Fasoje su vietiniais gyventojais ir ginkluotomis grupuotėmis? prezidentas sakė, kad jisai nenorėtų bendradarbiauti taip, kaip buvo daroma iki šiol, valdant ankstesniam prezidentui, tačiau vis dėlto kai kuriuose regionuose yra tam tikrų požymų, tam tikros veiklos aukščiausių politinių lygmenių dėl įvairių priežasčių būtent laikomasi tokios e, taktikos. 600 tūkstančių pabėgėlių Jūs e, taip pat turėjote omenyje ir giminės gyvenančius Burkinoje Fasoje. 600 tūkstančių. Žinoma, yra didelis skaičius. Turint omenyje 18 milijonų gyventojų Burkinoje Fasoje. Taigi reikėtų galvoti apie humanitarinę pagalbą, kurią reikėtų teikti tiem žmonėms ir tame regione. Šitie žmonės yra perkelti į kitą vietą, tačiau iš esmės gyvena su savo šeimomis, bet išteklių turi nepakankamai. Iš tikrųjų, tiesioginės sąsojos tarp e, konfliktų, karinių konfliktų ir skurdo yra akivaizdžios. Jeigu pažvelgtume į skaičius, rodančius, kiek yra išpolių, tai Visą tai yra susiję ir turi poveikio. Ir paskutinis dalykas, ar galime sulaukti vyriausybės žlugimo. Iš tikrųjų mes atlikome vertinimą, bandėme patikslinti ES vaidmenį ir konstatavome, kad daugumoje šitoje valstybių, jeigu jos nebūtų gavusios ES biudžeto reikšmingos paramos, tai nežinia, kaip būtų atsitikę, iš tikrųjų mes vaidiname svarbu vaidmenį, užtikrindami tų sistemų valstybėse išsaugojimą. Iš tikrųjų labai svarbu buvo yra suvokti, kad įvairių valstybių vadovai sako, kad šita situacija gali tiesiog tapti nekontroliuojama. Ir todėl mes turime Briuselėje kovo 26 vykstančioje konferencijoje pateikti išsamų vertinimą ir bandyti susitarti, ką konkrečioje valstybėje mes galime padaryti, stiprindami saugumo situaciją, stabilizuodami padėtį, taip pat kaip galėtume stiprinti policijos pajėgas. Taigi tai yra labai svarbu ES ir kaip jūs teisingai pasakėte, kaip ir vyriausiai galiotinė pasakė, kad laikas yra sustiprinti savo pastangas ir prieš kurias dienas e, gynybos komitete taip pat buvo pasakyta, išsakyta nuomonė, kad reikia sustiprinti savo pagalbą. Dabar kolega Leibovič. Iš tikrųjų buvo pateikta įvairiausių klausimų. Pirmiausia, sakysiu į Dežon klausimą dėl politinės situacijos ir dėl saugumo situacijos. Burkino Fasa yra ne vienintelė valstybė, kuri kaltinama tam tikrais sandoriais su džihadistų grupuotėmis. Pirmiausia, Burkinoje Fasoje politikai yra tiesiog yra susiję su uh, žvalgybinėmis struktūromis, karinėmis struktūromis. Žinoma, tai turi poveikio uh, siekiant duoti tinkamą atsaką džihadistų grupuotėms. Kita vertus, tie žmonės, su kuriais buvo tekę dėrėtis 12-13 metais, dabar jau yra e, kiti. Tiesiog Bendradarbiaujant su Burkino Fasos atstovais reikėtų pasakyti, kad dažnai bendradarbiavimo partneriai keitėsi ir grupuotės, grupės yra kitos. Taigi žvalgybos tarnybos, taip pat kariuomenės vadovaujantys asmenys toliau vaidina svarbu vaidmenį, tačiau jos nepaėgė apginti šitos šalies, taip kaip, pavyzdžiui, Malijai. Ir to, nors yra tam tikrų sąsojų tarp vyriausybės atstovų ir karinės, karinių paėgų vadų. O džihadistai naudojasi tokią situaciją, naudojasi tais nesusipratimais, tuo samyšiu. Ir aš asmeniškai nemanau, kad teisingai e, teigiama ataskaitose, kad e, prezidento įkurtos struktūros galėtų ką nors pakeisti arba šito naujai kūrimo dalinio pajėgoms e, užtikrinti saugumą, ap, užtikrinti e, tinkamą gynybą. Taigi situacija yra daug sudėtingesnė negu pateikiama ataskaitose. Todėl, kalbant apie poveikį, ko gero keliamas labiau retorinis klausimas dėl val... regiono ilgalaikio valdymo ir dėl tos rizikos, kad vyriausybė gali sužlugti. Viskas priklauso ir nuo to, kokios pozicijos arba kokių žingsnių imsis džihadistai ir todėl mes neturėtume siekti įtvirtinti valstybę, bet pagalvoti ir apie tai, kokia ta valstybė bus. Žinoma, mm, vyriausybė turi tam tikrų uh, silpnųjų pusių ir jeigu mes tas silpnas pusės išryškinsime, tai bus blogiau negu kurtumėme kokias nors alternatyvas. Tarptautiniai bendruomeniai